komitetus ir parlamentinio ryšių delegacijas. Jų sąrašas bus paskelbtas šio posėdžio protokole. Jeigu iki protokolo tvirtinimo nebus pareikšta prieštaravimų, tai tie paskirimai ir pakeitimai bus laikomi patvirtintais.